po 24 mėnesių vežėjai, uostai, terminalai, būtent kad jie turės 24 mėnesius, per kuriuos galės pasirinkti reglamento taikymui. Pone Kalasai, aš mačiau, kad jūs pradėjote informuotumo kampaniją, ji yra iš tikrųjų puiki aviacijos sektorija, oro transporto srityje. Ir norėčiau paprašyti jūsų, kad po 24 mėnesių, kai įsigailios uh, reglamentas dėl keliaivių teisų jūrų transporte, mes tokią pat gerą kampaniją informatumo matytume, nes tai labai svarbu keliaiviams. Labai ačiū, baigiame diskusiją, balsuojama bus rytoj vidurdienį. Toliau pereiname prie rekomendacijos antrajam svarstymui. Pranešėja pane N. Jensen pažangiusios sausumos transporto sistemos ir sąsojos su kitų tra, rūšių transportu. Pirmiausia, suteikiu žodį pranešėjai N. Jensen. Jums skiriamos keturios minutės. Ačiū pirmininkė. Intelligente transportsystemer, hvad er det egentlig for noget? Ja, det... Kas yra tos intelektinės transporto sistemos ITS? Tai yra visos informacinės sistemos, kurios e, kelių transportą daro veiksmingesnį ir ekologiškesnį. Pavyzdžiui, GPS sistemų panaudojimas miestuose arba mokesčių rinkimo sistemos e, greitkeliuose. Daug yra tokių sistemų, dar daugiau jų yra rengiama ir jos e, sugebės pateikti daugiau informacijos, negu turime dabar. Pavyzdžiui, informacija apie orą, apie eismo sąlygas, grūstis taip pat taip vadinama e-call sistema, kur galima automatiškai paskambinti tam tikrą skambučių centrą, jeigu įvyko eismo nelaimė, kad būtų galima kaip galima greičiau suteikti pagalbą. Rengiant šį pranešimą reikia e, prisiminti nemažai dalykų, kurie mus erzino. Reikėjo išsiaiškinti, kas yra tos intelektinės transporto sistemos, nes jos apima labai daug įvairiausių technologijų Reikia išsiaiškinti, kokias galimybės jos siūlo. Tai į tai pasigilinusi man, e, pasigilinus buvo liūdna, kad mes tomis galimybės dar nesinaudojame iki, iki šiol. Kodėl jos nėra e, šios sistemos naudojamos? Komisijos ekspertai sako, kad mes neturime standartų ir specifikacijų, kurios leistų uh, skatinti šių sistemų gamybą. Ir taip pat e, užtikrinti jų tarpusavę sąveiką įvairiose šalise, kad, e, pavyzdžiui, sunkvežimių vairuotojams važiuojantiems iš vienos šalies į kitą būtų galima naudotis e, esamomis sistemomis nenorime, kad informacija būtų blokuojama dėl to, kad nėra tokios tarpusavio sąveikos. Taigi yra keturios specifikacijos ir šešios šeši veiksmų planai. Siekiama, aišku, tikrinti kelių saugumą. ECOL sistema Tai yra galimybė vairuotams pateikti informaciją apie saugias parkavimo vietas, kurias būtų galima rezervuoti iš anksto, kad e, sunkvežimų vairuotojams būtų mažiau streso. Norėčiau pakalbėti apie ITS sistemų panaudojimą. Parlamente mes sutarėme dėl tų sričių, kur e, standartų reikia, tačiau taryba e, nesekė tiek pat, kiek mes numatome savo pasiūlymą, ypač dėl tų sistemų panaudojimo. Mes e, siūlėme numatyti dvi, du etapus. Pirmiausia, nustatyti specifikacijas, o po to antrajame etape galvoti apie jų panaudojimą. Noriu padėkoti ponai Tikao, ponai Koch ir ponai Briopelsui už vaisingą artimą bendradarbiavimą. Taip pat noriu padėkoti pirmininkavusiai Švedijai, kuri nuveikė tikrai nemažai tam, kad parlamento pasiūlymai būtų įtraukti į tarybos galutinį tekstą. Taip pat noriu padėkoti komisijai, kuri atliko savo darbą, kad būtų parengtas šis tekstas ir pasiektas bendras susidarimas. Ačiū, ponia Jensen. Toliau žodis komisarui Kalas. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmininkė, parlamento nariai. Noriu padėkoti Europos parlamentui, ypač poniai Jensen pranešėjai, rengiančiai dokumentą ir visiems šešėliams pranešėjams už puikų darbą ir atsidavimą, remiant komisijos pasiūlymą, dėl ko bus parengta direktyva. Antrojo svarstymo pabaigoje aš norėčiau dar kartą patvirtinti, kaip galima tvirčiau e, šio dokumento politinę svarbą. ITS e, priemonės, pavyzdžiui, dinamiškas eismas, kol elektroninis apmokestinimas, visa tai naudinga vartotojams, nes būtų sumažintas kelionės laikas ir pagerintas kelių saugumas. Per pastarosius 20 metų Europos komisija įvairiamis priemonėmis e, rėmė ITS sprendimų panaudojimą. Tačiau intelektualių transporto sistemų panaudojimas kelių transporte buvo daug lėtesnis negu kitose transporto rūšise. Ir ETS paslaugos dažnai panaudojamos fragmentuotai. Savanoriški sutarimai ir standartizacijos nedavė e, laukiamų rezultatų. Todėl komisija pateikė veiksmų planą ir pasiūlymą patvirtinti pagrindų direktyvą dėl ITS panaudojimo kelių transporto srityje ir sąveikoje su kitomis transporto rūšimis. Dėl direktyvos komisija mano, kad kompromisas, kurį pavyko pasiekti darybose su taryba, yra subalansuotas ir kad bendri komisijos pasiūlymo tikslai yra pasiekti. Šiame kontekste aš ypač esu patenkintas panos Jansen rekomendacija, kurią patvirtino transporto komitetas balsuodamas birželio 22 dieną ir tikiuosi, kad bus pozityviai balsuojama Europos parlamente dėl ITS direktyvos rytoj per plenarinę sesiją. Komisija yra visiškai atsidavusi tam darbui, kuris dar mūsų laukia įgyvendinant ITS direktyvą. Mes taip darysime, bendradarbiavime su visais e, viešaisiais ir privačiais partneriais. Labai ačiū. Much, miss... ačiū labai. Ponas Gala. O dabar Kolegui, kolegai Koch Dieter perdodu žodį. Pusantros minutės. Ačiū labai, e, ponios kolegės ir kolegos, ponio komisijos nariai. Ši direktyva dėl pažangių sausumos transporto sistemų ir jų sąsajų su kitų rūšių transportu e, susijusi e, su kitomis direktyvomis ir jos prieimimas yra labai svarbus. Nes šią direktyvą siekiama, kad būtų įgyvendintas labai plataus užmojo veiksmų planas, kuriuo siekiama intelektinės transporto sistemas įdėkti įvairių rušių transporte. Pirmiausia, Šios intelektinės transporto sistemos turės būti įdėktos, tačiau neaišku kada. Man būtų buvę primtina, jei būtų numatytas laiko grafikas. Antra, šios ITS sistemos prisidės prie to, kad e, sumažės aplinkos tarša ir bus labiau susijėtos įvairio, įvairių rušių transporto priemonės. E, taip pat bus išplėsta ir um, infrastruktūra, bus suteikiamos naujos galimybės tiek privatiems asmenims, tiek um, verslui. Šios intelektinės transporto sistemos puikiai įsijungia ir į ES 2020 metų strategiją, nes jos prisideda prie pažangos. Sąsajos su senomis ir naujomis sistemomis ir jų svarba yra pabrėžiama ir Europos parlamente. Svarbu numatyti ir specifikacijas e, bei būtinos pagalbos skambučio e-kal darnų įdėgymą. Taip pat e, būtina užtikrinti, kad šios sistemos būtų įdėktos sklandžiai, o ne padrikai. Ačiū labai, ponia Koch. Dabar Pone Silvijai Adriana Tikau, žodis dvi minutės. Domnule komisar. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Mes e, kalbame apie šios direktyvos ir intelektinių transporto sistemų transporto to priemonėse įdėgymą. E, šią direktyvą siekiame didesnio saugumo transporto priemonių. Noriu padėkoti visai pranešėjų komandai kurie siekia, kad direktyvos taikymos sritis, sritis būtų praplėsta, įtraukiant ir kitas transporto rušis. ITS sistemos turės būti naudojamos tiek keleivinėme transporte, tiek kitose transporto rušyse, taip pat miesto transporte sąsajos bus naudojamos ir kitose sistemose. Europos parlamentas jau pirmojo svarstymo metu pritarė komisijos pasiūlymui, ypač ir e, nuostatam susijusiam su duomenų apsauga. Svarbu, kad komisija numatytų bendrus standartus ir e, IT sistemų specifikacijas. Komisija įsipareigojo greitai priimti sprendimą dėl specifikacijų. 2014 metais numatyta e, būtinybė teikti informaciją apie daugiarūšį transportą ir bilietų pardavimą. 2012 metais numatyta e, nemokamai teikti bendrąją informaciją susijusią su eismu ir e, transporto saugimu. 2012-2013 e, metais numatyta tiekti informaciją ir bilietų e, sistemą, taip pat numatyti saugias stovėjimo aikšteles vilkikams. Ši Direktyva įsigalios įsigaliojus, e, jau įsigaliojo įsigaliojus Lisabono sutarčiai ir todėl komisija e, šią direktyvą priims pagal deleguotų teisės aktų procedūrą. Mes tikimės, kad tiek komisija, tiek valstybės narės skirs tinkamus finansinius išteklius, kad šios IT sistemos būtų tinkamai įdėktos. The... Dėkuoju, poniai Tikau, dabar pasisakys ponė Gesin Mesner. Vienai minutį, prašom. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Manau, Dieteris Kochas yra teisus, kalbėdamas apie intelektinės transporto sistemas ir apie atsiveriančią naują erą. Praėjusiais metais aš stebėjau, kaip e, vilkikų vairuotojai kalba vieni su kitais. Tai gal ir e, keista, tačiau um, vilkikai, net pačios e, transporto priemonės gali pačias atpažinti įvairius barjerus gatvėje, žmonės einančius šalia ir panašiai. Vilkikai automatiškai gali sustabdyti ir sustoti kelyje, jei sutinka kliūtį. Tai ir yra pažangios transporto sistemos o ponia Jensen ir siekia susijęti tai, ką mes jau dabar turime su ateities iššūkiais. Mes e, tokiu būdu galbūt pasieksime, kad e, įvyks mažiau nelaimingų eismo atsitikimų ir bus daugiau užtikrinta saugumo kelyje. Prisiminkime praeitį ir e, greičio ribojimo nuostatas. Mes manau, kad reikėtų kalbėti ar apie greičio apribojimą e, ir tokiu būdu prisidėti prie klimato kaitos stabdymo. For Brepols, for one... Toliau ponė Frida Briopels, vienai minutiai 30 sekundžių. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad mes pagaliau turėsime bendrarus europinius standartus ITS srityje. Pone Jensen ir šešėliniai pranešėjai dirbo labai sunkiai ir pagaliau galime pateikti bendrąją parlamento poziciją. Mes visi žinome, kad e, transporto spūstis ir ekologinės problemos ateityje tik didės. Štai kodėl reikia europinio sprendimo. ITS e, galimybėmis tik tada pasinaudosime, jei bus tinkamai susieta dabartinė patirtis, dabartinės sąsajos su ateityje dėgiamomis sąsajomis. Mes e, turime numatyti prioritetus. Mes jau pusę metų praradome, nes komisija buvo pateikusi kitą laiko tvarkaraštį. raštį. Jūs kalbėjote apie deleguotosios teisės aktus, tačiau iš tikrųjų turime stengtis, kad e, šiomis paslaugomis galėtų naudotis visi vartotojai, kad e, šios intelektinės transporto sistemos e, būtų patogios naudotis. Tokiu būdu pagerės bendra transporto kokybė. Enterti. Tak, formand. Dabar pasisakys ponia Rožbach. Ačiū pirmininkė. Mano automobilio langė yra aparatėlis, kuris, kuris fiksuoja man e, tam uh, fiksuoja, kiek aš turiu mokėti, kai aš važiuoju per uh, E, kelio mokėjimo punktą ir norėčiau, kad kitose šalyse būtų taip padaryta. E, tai labai svarbu žmonėms, kurie daug keliauja Europos keliais. Norėčiau padėkoti ponė Jensen už puikų e, darbą rengiant mūsų aptariamąją direktyvą. Direktyvoje yra nemažai techninių, labai specifinių elementų. Ir aš galiu tik tai paraginti, kad mes ir toliau galvotume apie tas specifikacijas, kurios buvo paminėtos. Egzistuoja nemažai nuostatų, kurios tikrai yra būtinos. Ši direktyva bus labai svarbi ir vilkikų vairuotojams. ES be jų negalėtų egzistuoti savo dabartinę formą. Taigi e, turime daug gerų intencijų, nebūtinai taryba mums visur pritarė, tačiau mes turime laipsniškai žengti į priekį. Ir taip pat reikėtų pademonstruoti politinę valią kitoms transporto rūšims, pavyzdžiui, geležinkeliui. Dabar Kutsumakos pasisakys e, pusantros minutės. Ponas Jorgos Kutsumakos, prašom. Dėkuoju pirmininkė. Intelektinių transporto sistemų panaudojimas ir jų sąveikas su kitomis transporto rūšimis yra nepaprastai svarbus dalykas. E, transporto politikoje tai yra didžiulis iššūkis. Anksčiau kolegos kalbėjo apie naują transporto sektoriaus erą ir jie visai teisingai vartojo tokius terminus. E, intelektinės transporto sistemos užtikrins didesnį našumą ir saugumą. Taip pat mes galėsime siekti savo nusistatytų tikslų, būtent e, š, užtikrinti švaresnį transportą. Taigi, pirmininkė, man atrodo, kad intelektinių transporto sistemų įdėgymas būtų labai naudingas visiems Europos piliečiams. Toks e, anksčiau propaguotas savanoriškas požiūris iki šiol nepasiteisino. Mums reikia bent jau minimalios standarizacijos, jeigu norėtume, kaip galima greičiau pamatyti tas sistemas veikiančias praktiškai. Kaip sakė pranešė ponė Jensen. Ir aš e, džiaugiuosi jos darbu ir tikiuosi, kad mes rytoj patvirtinsime šį pranešimą ir tokiu būdu e, patvirtinsime, kad toliau pasirengęsame dirbti, vyko sunkios darybos, bet mes parodysime, kad laikas žengti toliau. Dar paskutinis dalykas mums nebereikia ne reikalingo dėlsimo. Ir galiausiai dėkoju pranešėjai. O dabar suteiksiu žodį poniai Ajalai Sender. Pusantros minutės aš. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponė Jensen už atkaklumą rengiant pranešimą dėl intelektinių transporto sistemų, dėl siekia užtikrinti didesnį suderinamumą ir e, tarpusavio saveikumą. Per pastarąsias keletą dienų mačiau pranešimų, kad operatorius Bruselėje buvo pasirengęs e, E, vairuotojams suteikti informaciją, automobilių vairuotojams realių laikų informaciją, kad jie galėtų geriau planuoti savo kelnes. Ir man atrodo, kad tai yra vienas iš dalykų, kuriuos mes galėsime plačiau taikyti Europoje ateityje ir apie kuriuos kalbėjo ponė Jensen. E, transporto rūšių tarpusavio sąveika yra labai svarbus dalykas. Taip pat e, reikia galvoti apie pažangę sistemas keliuose, kelių saugai tai labai svarbu. E, visoje Europoje taip pat turėtų būti taikoma skubaus skambučio sistema. Tai labai svarbu. Mes turime užtikrinti europinę infrastruktūrą tam ir ne tik tai. Taip pat e, reikia galvoti apie kaimo vietovėse naudojimus naudojamas transporto priemonės. E, mano regione neseniai vienas žmogus e, numirė dėl to, kad nebuvo įmanoma paskambinti niekam ir paskui niekas negalėjo laiku sureaguoti. Manau, kad e, saugių parkingo teritorijų mintis labai svarbi, aš remiu ją ir reikėtų ją taikyti visiems transporto tinklams Europoje. Dar vienas pastebėjimas. Galilėjo buvo platforma tokio tipo paslaugoms ir tikiuosi, kad ponas Tajanis ir ponas Kalas pasirūpins, kad intelektinės transporto sistemos iš tikrųjų taptų Europos transporto ateitimi. Ačiū. Toliau ponas Rosi, vieną minutę. Kolegos pirmininkė, geresnis transporto valdymas, didesnis saugumas keliuose yra du svarbiausi ITS aspektai. Mūsų tikslas yra sukurti koordinuotas, integruotas sistemas, kad galima būtų teikti paslaugas e, be pertraukių, valdyti transportą. Na, o svarbiausia yra naujos sistemos finansinis poveikis dėl transporto rušių tarpusavio sąveikos. Taigi mes siekiame veiksmingumo, sąveikos ir testinumo Tais principais turėtų pagristos visos ateities sistemos, todėl reikėtų gerai įvertinti regioninės eismo charakteristikas ir sąlygas. Taip pat e, galimybės tai tarpusavę sąveikiai tarp įvairių transporto rušių. Todėl reikia įvairiausių vertinimų, kaip e, sistema reaguotų kritiškais atvejais. Komisija sako, kad e, parengus direktyvą komisija galėtų kalbėti su regiono atstovais, kad būtų galima kurti šias sistemas ir spręsti transporto problemas. Ačiū ponė Rosi, toliau ponas Kausa, viena minutė su pusė. Ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti šių sistemų įdėgymą, nes jos pagerintų žmonių gyvenimą. Noriu pabrėžti keletą dalykų. Vieną, Tai yra dalykas, kurį girdėjome, kai svarstame keliaivių teisės, e, kuriuoms ES yra atsidavusi. Tačiau ir šiose sistemos reikia ypatingio dėmesį skirti neįgaliems asmenims. Kai šios sistemos bus įdėktos ir toliau plėtojamos, šis aspektas turi būti e, nuolat turimas dėmesyje. Na ir turime naikinti bet kokias kliūtis neįgaliems žmonėms. Žinoma, kad e, trūksta keleto poveikio vertinimų, nežinoma, kokie bus šių sistemų kaštai. Vėl noriu paprašyti komisijos pateikti e, ypatingas finansavimo sąlygas, kad e, kai kuriuose e, vidurio ir rytų e, Europos šalise būtų galima padėti finansuoti šias sistemas. Ačiū. Toliau spontaniškai pasisakantis ponas Varinesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Bendro pagrindo koordinuotams ITS sukūrimas yra labai svarbus žingsnis. Modernizuojant transporto sektorių, valstybės narės turės įgyvendinti ITS sistemų koordinavimą, užtikrinant jų saveikumą. Kaip pranešimas, aš manau, kad savaikaujančios ITS yra iš tikrųjų būtinos geležinkeliams, kai kalbame apie transporto srautų valdymą. Mums reikia tarpusavio pripažinimo, nacionalinių specifikacijų, taip pat ir informacinių sistemų sąveikos, o tai, kad valstybės narės turi galimybę prisiderinti prie naujausių reikalavimų, modernizuodamas e, savo sistemas, yra pozityvu. Tokiu būdu mes išvengtume e, trūkdžių geografinė prasme. Toliau ponas Šonkelį. Ačiū, pana pirmininkė. Galima sakyti, kad būtum, turėtum būti kvailas, jeigu prieštarautum e, šiems protingiems pasiūlymams. O protingos transporto sistemos, e, aišku, yra sveikintinos. Todėl e, mano komplimentai ponai Jensen, ponai Kalas, už tai, kad jie išdėstė šių sistemų pranašumus, plėtojant ekologišką transportą, saugumą keliuose, tinkamą stovėjimo vietas ir taip toliau. Visą tai yra labai naudinga kelių naudotojams. Kalbant apie kelių saugumą, norėčiau taip pat, kad būtų pabrėžiama, pabrėžiamas e, lietai važiuojančių poveikis e, kelių nelaimėms. Na, protingai ponė Jensė noriu padėkoti už tai, kad jį prisidėjo prie to, kad kelių, keliai būtų naudingesni visiems, ar jie būtų kvaili ar protingi. Ačiū. Toliau panas Kančian. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad šios priemonės e, prieimimas bus labai naudingas. ITS taikymas transporto tiklose tikrai bus naudinga. Noriu pabrėžti du dalykus susijusius su kelių saugumu. Visų pirma, reikia pabrėžti saugių stovėjimo vietų būtinumą sunkvežimių vairuotojams. Na, o kai kalbame apie kelių saugumą ir e, vo, mokinius vairuotojus, turime būti labai atsargus, nes e, kai bus pateikiama labai daug informacijos, tai žmonės iš tikrųjų nespės e, daug dėmesio skirti pačiam vairavimui. Taip pat noriu padėkoti poniai Jensen, nes manau, kad viena vertus, aišku, turime e, norą tiekti informaciją, tačiau e, reikia užtikrinti, kad žmonės, ne, žmonių sugebėjimas vairuoti dėl to nenukentėtų. Ačiū, toliau ponas Obermeier. Ačiū, ponia pirmininkė. Aišku, gatvėse ir keliuose tyko pavojai ir trumpai noriu pasakyti štai ką. Komisijos pasiūlymas dėl labai ilgų vilkikų turėtų būti atmestas. Aišku, E, šie labai ilgi e, vilkikai neturėtų važinėti ES keliuose, nes e, jie didina mm, avarijų tikimybę. Antra pastaba. Turime gerinti gaisrų automobiliuose situaciją. Turime numatyti automatinės gaisro gesinimo variklyje sistemas. Šios sistemos kainuoja apie 150 eurų ir tokiu būdu sustiprintume saugumą keliuose. Labai ačiū. Dabar pasakys ponia Ronzulį. Dėkoju, pirmininkė. Europos piliečiai dabar rengėsi vasaros atostogoms Deja, kiekvienais metais, kaip ir kiekvienais metais, e, jie įstriks e, spūstyse, jų bagažas e, dings ir taip pat bus daug kilų kitų eismo nelaimių. Praeitą savaitę aš pateikiau klausimą komisijai apie šios dalykus. Dabar pradedama kampanija apie keliaivių teisės ir tai yra labai savalaikė priemonė bet jos nepakankama tam, kad mes išvengtume įvairių nelaimių. Labai dažnai pažeidinėjimas yra keleivių teisės. Keleiviai prieš gaudami kompensacijas turi laukti po ištisus mėnesius ir metus. Labai svarbu teikti informaciją keleiviams apie jų teisės, tačiau kur kas svarbiau yra laikytis tų teisių, gerbti jas, taikant įvairias priemonės, pirmiausia atsižvelgiant į tam tikras įvykusias nelaimės. Dėkuoju poniai Ronsuliu, o dabar žodį suteiksiu ponui e, komisijos nariui Simui Kalasui. E, ponas pirmininkė, gerbėmiai nariai, norėčiau dar kartą padėkoti Europos parlamentui ir ypač poniai Jensen už puikų darbą teisėkuros procese, kurios rezultatas bus intelektinės transporto sistemos e, direktyvos patvirtinimas. E, laukia mūsų dar labai rimtas darbas įgyvendinant šią direktyvą. Bet mes esame pasirengę pasinaudoti komisijai su teikiamomis galėmis septyneriems metams. Tas galės suteikė taryba ir parlamentas tam, kad galėtume priimti atitinkamas specifikacijas ir mes dirbsime bendraudami, kaip galima glaudžiau, su visais viešaisiais ir privačiaisiais suinteresuotais asmenimis. Dėkoju Jums už dėmesį. Dėkoju, o dabar suteiksiu žodį poniai Anai Jensen, kuri yra pranešė šio klausimu. Dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms už pastabas. Ši diskusija parodė, kad žmonės yra labai palankiai nusiteikę mūsų svarstojams dalykams ir tikiuosi, kad rezultatas bus puikus. Norėčiau padėkoti komisarui už ką tik tai padarytą e, pažadą ir už tai, kad jis pasakė, jog dirbs glaudžiai su suinteresuotais asmenimis šiame sektoriuje. Aš žinau, kad komisijos narys ir ketina glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kurios šiek tiek yra neapsisprendusios galbūt kai kur yra pavojus, kad e, kai kurios valstybės, kurios yra investavusios į intelektinės transporto sistemas, dabar pamatys, kad joms reikia taikytis prie naujų standartų. Taigi dabar pasitelkime šį teisės aktą, sukurkime platformą. Ji leistų valstybėms narėms ir ekspertams susitikti su komisija ir aptarti visus klausimus tikiuosi, kad praktiniai projektai, kurie bus įgyvendinami, bus dėgiami e, sulaukus visų pritarimo. Mes jau labai daug ir sunkiai dirbame, kad pasiektume dabartinį etapą. Turime dokumentą, kuris pagrystas tuo, kas vyksta realiame gyvenime. Tai neturi būti kažkas primesta iš viršaus. Jis gimė dialogo metu. Mes e, iš tikrųjų nenorime, kad transporto sistemos taptų kvailesnėmis, norime protingesnių sistemų ir pagalvokime, kaip tas e, in, protingas transporto sistemas naudoti protingai. Mums nereikia mašinų, kuri paprasčiausiai pasakytų mums, į kurią pusę važiuoti. Tikrai protingai reikia naudoti tokias intelektinės transporto sistemas. Kartoju tą. Diskusijos šiuo klausimu baigėsi, o balsuosime dėl jo rytoj vidudienį. Kitas klausimas. E, Dirks terks pranešimas. Į uostus įplaukiantiems ir iš išplaukiantiems laivams taikomi pranešimo formalumai.